<laughs> Bonjour, madame la komisija. Labas rytas, ponia komisijos narė, labas rytas visiems. Pradėsime mūsų posėdį ir pagal darbo tvarkę išklausysime komisijos pareiškimo dėl